Julija Piterė. Pirmininkas sulaukė šaldė frakcijos paskirti pona Klinsi delegaciją ryšiams su Šveicarija ir Norvegija bei ES Islandijos jungtinį parlamentinį komitetą bei Europos ekonominės erdvės bendrą parlamentinį komitetą. Pone Nektetal e, skirti delegaciją e, ryšiams su Indija, ponė Müller delegacija ryšiams su Australija ir Naujaja Zelandija, ponė Hirš delegacija e, ES ir Turkijos e, jungtinėme parlamentinėme komitete. Parlamento pirmininkas taip pat sulaukė iš FDD frakcijos prašymo e, skirti poną Muten į pilietinių laisvių teisingumo ir reikalų komitetą, e, moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą bei į komitetą, kuris tyria e, piknaudžiavimą bendrijos teisę, e, mokės, m, pinigų plovimo, mokesčių vengimo e, ir susijusiuose srityse. Niekas neprieštarauja, tuos e, paskirimus laikysime patvirtinti.